kandidatą atskirai. Dabar teikiu balsavimui pirmąją pavardę. Francis Ruan. Pone Francis Ruan. Prašau balsuoti. Slaptų balsavimo. Vote is closed. 23 in favor. 23 už, 5 prieš, 5 susilaikę. Kandidatė patvirtinta. Toliau. Ponas Kai Karstensen. Prašau balsuoti. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 už, 5 prieš, 2 susilaikė. Toliau pane Mirel Elbaum. Prašau balsuoti. Vote is closed. Baigėme balsuoti. 25 už, 3 prieš, 6 susilaikė. Visoms kandidatūroms pritarta, visos kandidatės patvirtintos. Sveikiname, sveikiname visas. Ir šis trumpas balsavimas baigtas. Perėsime prie kito darbo tarkės punkto. Peržiūrai skirta posėdžio dalis. Šiandien kalbėsime apie apie EBRD pertvarką ir vertinimo priemonės pagal 36 ir 74 EBRD straipsnius. Remiamės EBA patenktų tekstų 2017 metų gegužės mėnesį. Noriu pasisveikinti poną Emiliano Turnėžę iš FISMA direktoratą bei Spiridon Zarkos iš Europos bankininkistės institucijos. Ne, jų čia nėra. Okay, sorry. We need uh, two minutes for giving them the time to come dar porą minučių palauksime, leisime jiems įeiti. Mūsų kalbėtojai įeidinėja. And, uh, while, uh, could someone check if Mr. Tornese and Mr. Zakos. Ponai Tornese ir Zakos jau įėjo į salę. pristatysiu daugiau informacijos tais rytis, dėl kurios susirūpinimą išreiškia nemažai narių. Reikia atlikti vertinimą prieš pradedant e, imtis konkrečių priemonių. Trečiajame punkte Europos bankininkystės e, institucija patvirtino naują formuluotę, kur tinkama. O e, paskutinėme sakin, sak, penkto punkto sakinyje e, pasirinkti žodžiai gali būti taikomas may apply. Pirmininkas, bet dabar jau aš baigsiu, nes mūsų svečiai padarys pristatymą ir tu, paskui turėsime, nariai turės galimybę užduoti klausimus. E, visų pirma mūsų komanda komiteto, kuri dėrėjosi dėl šio dokumento liečiančio EBRD. Visų pirma, žodis ponui Turneize, kuris yra krizių valdymo ir e, pertvarkos skyriaus vadovas FISMA direktorate. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi nariai. Aš noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mus aptarti du techninius standartus prieš pradedant pertvarką. Tai yra labai svarbus Europos pertvarkymo sistemos e, e, elementai. E, šis klausimas yra specifinis techninio pobūdžio. Tai įrodo ir tas faktas, kad nacionaliniai ekspertai dirbantis e, bankininkystės institucijoje rengė šiuos techninius standartus ilgą laiką. E, parengti tų standartų projektai. Ir nors tai susiję siūlymai, bet tie vertinimai yra, liečia du skirtingus etapus. Vieną iki pertvarkos, ar vienas tai vertinimas iki pertvarkos, o kitas vertinimas po pertvarkos. E, viename techninėme standarte kalba eina apie tai, kaip nacionalinė institucija atliks tą pertvarka e, bankas turi tenkinti tam tikrus numatytus reikalavimus. Toks yra pirmojo, pirmasis tikslas. Kitas tikslas - informuoti atitinkama institucija atsakinga už pertvarką, kad bus vykdoma pertvarka, kad tą pertvarką būtų galima įvykdyti kiek įmanoma veiksmingiau. Kalbant apie tai, reikia nepamiršti, kad EBRD kad pagal bankų e, gaivinimo direktyvą viskas turi vykti e, konkrečiais etapais. Kitas standartas kalba apie e, laikotarpį po pertvarkos ir ten numatyti reikalingi saugikliai. Tai yra principas, kad nei vienas kreditorius neturi atsidurti blogesnėje padėtyje. Ir kal, taip pat kalba eina apie tai, Reikia užtikrinti tokią situaciją, jog e, kompensacija, kurią gauna kreditoriai, turi būti tokia pati, kaip ir tuo atveju, jeigu būtų taikoma įprastinė bankroto procedūra. Tai svarbus saugiklis vertinant pagrindinių teisų hartijos principų taikymą. Tai siekiame užtikrinti, kad nebūtų pažįstos jokios teisės ir kad nebūtų pažįstas finansinis stabilumas. Taigi tai pirmojo techninio standarto tikslas. O ir taip pat ir antrojo techninio standarto tikslas. Kaip jau sakiau, tai techninio pobūdžio sudėtingas klausimas. Vyko šių standartų diskusijos, mm, dirbo EBA darbo grupė, prireikė nemažai e, pokyčių, tačiau galiausiai nusprendėme, kad E, pasiekėme gero rezultato dėl e, bankų gelbėjimo direktyvos ir manome, kad tai atitinka visą teisinę sistemą. Dabar vyksta vidinis to standarto tvirtinimas komisijoje. E, kelios komisijos tarnybos iš, pastebėjo, iškėlė kai kurių klausimų, tačiau tai nepak pakeis e, įgyvendinimo proceso. Galiu, pavyzdžiui, pakomentuoti, kad vienas iš užduotų klausimų, dėl ko jau prasidėjo apmastymai ir, ir tai Bet tai jau atsispindi tekste, nes atsižvelgdami į tuos klausimus mes patobulinome ir patikslinome tekstą. Atsiprašau, apie kokią klausimą eina kalba? Apie tai, kiek vertintojų gali atlikti vertinimą pirminėme tekste, kurį pateikė EBA, mes siūlome vienam vertintojui suteikti galimybę atlikti daug vertinimų, tačiau vienas narys pareiškė, kad galbūt būtų geriau numatyti galimybę daugeliu vertintojų dalyvauti ir atlikti vertinimą. Ir atsižvelgdami tai mes ir pakeitėme tekstą. Taip, tai laikyčiau pažanga ypač atsvilgiant neseniai vykusias diskusijas. O dabar žodis EBA atstovui. Noriu padėkoti už e, komiteto narių pateiktus pakeitimus. Tokiu būdu mes galėsime statyti bendrus kriterijus, siekiant e, vykdyti nepriklausomą e, vertinimą, e, siekiant e, tikslų, kurie yra užsibriežti direktyvoje ir tokiu būdu įgyvendinti atitinkamus bankų pertvarkymo veiksmus visoje Europos Sąjungoje. Bet koks sprendimas pertvarkyti ir gavinti bankus turi būti siejamas su atitinkamu įvertinimu, o įvertinimas, įvertintojai turi informuoti, ar atitinka tam tikra finansinė institucija pertvarkymo gavinimo sąlygas, įskaitant ir galimybę pasinaudoti kapitalizavimo priemonėmis bei nustatyti tam e, tikrus e, tam tikras e, tam tikrus veiksmus, e, kurie yra grindžiami laikinuoju vertinimu prieš priimant galutinį sprendimą dėl pertvarkymo. Tokiu atveju įvertinimą turi padaryti vėliau nepriklausomi vertintojai. Vertin, vertinimas yra labai svarbus finansinės institucijos pertvarkymui atsižvelgiant į besikeičiančias sąlygas ir siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi svarbiausių pertvarkymo taisyklių, kad um, būtų pašalinamos um, grėsmės um, tam tikros kylančios finansiniai institucijai ir apsaugojami piliečių indėliai. Taip pat būtina apskaičiuoti ir pripažinti patiriamą e, žalą e, ir neįtraukti jos į e, naujai pertvarkymo metu sukūrimas naujas struktūras. Uh, Įvertinimas iki rezoliucijos reikalauja, kad būtų vadovaujamasi sąžiningais ir e, išmintingais kriterijais. Todėl būtina vertinti turto vertę sąžiningai, kad būtų užtikrintas e, pertvarkymo tikslas ir kad bankas toliau po pertvarkos galėtų tęsti savo veiklą, išlaikyti turtą ir išlaikyti atitinkamas pozicijas. Tuo tarpu e, <clears throat> turtas, kurio galima atsisakyti, vertinimo metu nustatytas gali būti parduotas tam, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikę banko tolesnės veiklos perspektyvą, atsižvelgiant į dabartinės rinkos sąlygas. Galima būtų pritaikyti tam tikras nuolaidas likvidžiam turtui. Interaction with the state aid framework is also reflected in the RTS, making sure that when impaired assets, such Komet, uh, kuomet tai yra atliekamas iš ankstinis vertinimas, nepriklausomas vertintojas privalo įvertinti taip pat ir pertvarkos poveikį akcininkams ir dalininkams. Tam, kad būtų užtikrinti tas, kad būtų laikomasi tam tikros saugiklio nuostatos, pagal kurią neturi būti pabloginama dalininkų ir akcininkų situacija po pertvarkos. Toks įvertinimas taip pat turi būti atliekamas ir po pertvarkos, siekiant nustatyti, ar kreditoriai ir dalininkai patyrė didesnių nuostolių po šios pertvarkos, nei būtų patyrę įprasta tvarka. Toks įvertinimas yra taikomas įprastos bankroto procedūros metu ir e, tai yra galimybė užtikrinti žalos atlyginimo išmokėjimą iš bankų pertvarkymo fondo lėšų. Tai yra hipotetinis vertinimas ir e, atitinkamas vertinimo priemonės e, yra pasitelkiamas atsižvelgiant į įprastą e, mokumo praktiką ir įprastus mokumų, nemokumų susijusius teisės aktus. Ačiū labai. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai Gunarį Hokmarkui. Ačiū labai. Ačiū už uh, Europos bankininkystės institucijos ir komisijos atstovų pateiktą informaciją ir noriu padėkoti ponui Lambertui, kuris šios klausimus iškėlė. Bendrai vertinant turiu pasakyti, kad um, man priimtinas uh, pareikštas susirūpinimas, uh, kuris uh, juntamas iš šių klausimų. Galbūt um, aš nebūtinai manau, kad jis turėtų būti tokio masto, tačiau Bet kokiu atveju mes bandome uh, užsitikrinti didesnį aiškumą susijusiu su mūsų svarstamais klausimais, uh, kuomet kalbame apie bankų pertvarką. Norėčiau iš komisijos išgirsti štai tokios informacijos, kuomet jie vertino pateiktus klausimus. Tai e, komisijos atstovai paminėjo vieną aspektą, tačiau nepaminėjo klausimų susijusių su. su skirtumais, kurie yra surašyti santraukoje pagal 8 straipsnį, man atrodo. Ir kai kur minimi veiksmai, kurių galima imtis siekiant užtikrinti e, didesnį saugumą, užtikrintumą bankų pertvarkymo atveju. Tačiau taip pat norėčiau iš jūsų išgirsti, kokiu papildomų veiksmų būtų galima imtis rengiant atskirų bankų gelbėjimo arba pertvarkos planus. Nes labai dažnai svarbiausia klausimai yra išsprendžiami dar prieš prasidant tikrajam pertvarkos procesui. Taigi, kokiu veiksmu komisija galėtų imtis tam, kad e, galėtų labiau nuraminti tas kylančias aistras. Prašau. Ačiū už užduotus klausimus, kurie iš tiesų yra pagristi. Dėl šios priežasties mes ir svarstome e, bankininkysės institucijų kurį laiką šios techninius standartus, nes mes siekiame teisinio aiškumo, teisinio užtikrintumo, tai yra vienas iš svarbiausių mūsų kriterijų susijusių su galtiniais tikslais įvertinimas ir veikiau e, menas nei mokslas, todėl buvo labai sudėtinga šį meną perteikti labai iškiais principais ir taisyklėmis. Bankinkistės institucija dėjo visas pastangas, kad e, tuos tikslus pasiektų. Todėl mes tengiamės neapriboti vertintojų veiksmų laisvės atliekant vertinimą ir siekiant, kad jis būtų kuo tikslesnis. Todėl aš ir paminėjau tam tikrus kriterijus, kurie yra minimi antrajame e, standartų rinkinyje, siekiant suteikti galimybę vertintojui juos pasitelkti, aišku, pagrindžiant e, tų kriterijų naudojimą savo vertinimo ataskaitoje. Kaip matote, yra pakankamai sudėtinga e, užtikrinti kuo didesnį aiškumą, kurio yra reikalaujama teisės akte ir tuo pačiu metu palikti vertintojui tam tikrą lankstumo galimybę arba veiksmų laisvę tam, kad jis pateiktų kuo geresnį galutinį vertinimą. Nežinau, ar bankininkystės institucijos sustos norėtų praplėsti šį atsakymą, papildyti, tačiau m, mm, tokias buvo svarbiausias kliūtis, su kuriamis susidūrėme. Galbūt galėčiau tik tai papildyti tuo aspektu, e, e kuris yra susijęs su geresniu pertvarkos planavimu. Nes visą tai yra labai glaudžiai susijęs su parengiamaisiais darbais prieš pertvarka, vertinimų, vertinimui reikia duomenų, reikia modulių. Ir tie duomenys turi būti pateikiami laiku, turi būti aukštos kokybės. Ir uh, mes kiekvienais metais atliekame tinkamus mokymus, kaip turi būti rengiami pertvarkos planai. Ir, uh, E, tie RTS e, nustato e, svarbiausius principus ir gairias, kuris vadovaujantis būtina, kuris vadovaujantis yra rengiami pertvarkos planai ir bankų pertvarkymo institucijos visoje ES daug laiko skiria tam, kad surinktų ir laiku pateiktų kokybiškus duomenis. Ačiū, Pervanš Beres. Ačiū. Žinau, kad jūsų darbų grafikas dar nėra priderintas prie realaus pasaulio, prie teisėkros institucijų valios, tačiau atsižvelgiant tai, kas gali įvykti ir kas vyksta dabar, sudėtingai vertinti tuos standartus, bet jūs esate surinkę, sukaupę anksčiau patirties, taigi tai, kas yra vadinama sėkmingų pertvarkymų, aišku, aš norėčiau minuoti, paminėti banko populiar atvejį. Žinome, kad vis yra neramiau dėl vertinimo klausimo, kur jau iš pat pradžių buvo viešai tai paskelbta, bet mes irgi gav, siuntėme laiškus, kur kalbėjome apie banko populiar atvejį, kur tai buvo visiškai bevertis veiksmas, o dabar akcijos taiga jų vertė rinkoje išaugo. <clears throat> Taigi mano konkretus klausimas būtų štai koks. Jeigu tie techniniai standartai būtų jau galioja tuo metu, galbūt rezultatas būtų kitoks su bank, banko populiar atveju. Ir įdomu būtų išsiaiškinti, kaip tai būtų paveikę visą procesą. Aš nežinau, ar čia yra slaptas posėdis ir ar mes galime taip tiesmukai kalbėti ar ne, bet aš įsivaizduoju, kad jūs galėsite laisvai atsakyti į tą klausimą, o kitas klausimas yra štai koks tas vertinimas yra susijęs su pasitikėjimu, pasitikėjimu tą nustatytą vertę. Ir e, kalba eina ne vien tik tai apie tai, kad rinka turi pritarti tokiai kainai ir vertėjai, bet taip pat ir metodikos, kalba eina apie metodikos skaidrumą, ar jūs galite taip pat pasirūpinti, kad tie pat pritaikys tuos techninius standartus, e, matysime, kad e, pagerės skaidrumo situacija. Taigi, paprasti klausimai, kas norėtų atsakyti. Tai yra asmeniai klausimai. Bet aišku, siejimas su konkrečiu atveju tai yra banko pertvarkymo sprendimas, kurio ėmėsi nepriklausoma institucija SRB Ir, aišku, buvo aptarti atvejo aspektai su komisija. Dabar tai, kiek tie techniniai standartai gali būti siejami su tuo banko pertvarkymo atveju ar bet kuriuo kitų banko pertvarkymo atveju, tai aš galiu pasakyti, kad šios, šių standartų pagrindinis tikslas ir tas standartas buvo paskelbtas jau seniai ir viešai dviejo buvo, vyko konsultacijos ir uh, oficialiai banko institucija 17 metų gegužės mėnesį patvirtino tuos standartus ir tie pokyčiai, kuriuos dabar svarsto komisija, nėra jau tokio masto, kad keistųsi viskas iš esmės kad tas galutinis standartas labai pasikeistų, išskyrus tuos tik tai paaiškinimus, kurie būtini reikalingi, bet priešingų atveju tie standartai tikrai taip smarkiai nesikeistų ir tas tekstas nebūtų pakeistas. Tačiau jūs labai teisingai kalbėjote apie tai, kad tas tekstas turi būti patvirtintas, ko galima greičiau, bet kita vertus susirūpinimą išsakė ir pranešėjas, būtent dėl to, kaip sudėtinga užtikrinti teisinį aiškumą, teisinį lankstumą, kai kalba eina apie tokius labai sudėtingus teisinius klausimus. Taigi šiek tiek ir užtruko procesas ir galiu tik tai pasakyti, kad tekstas buvo performuojamas viduje nekarta turint omenyje pirmąjį teksto variantą. Taigi tikrai laiko užtrukome, nes techniškas, sudėtingas klausimas. Taip pat nepamirškime, kad apskaitos standartai, kaip jie yra taikomi įvairiose jurisdikcijose, kaip jie yra interpretuojami ir tai ne visuomet buvo lengva ir ne visuomet matėme, kad tas pats yra visose valstybėse narėse. Bet aišku, yra labai svarbu patvirtinti tą tekstą, kuo galima greičiau. Dabar yra ir aiškumo, ir banko, bankų, bankystės institucija priemė galtinį sprendimą, mes galime jį, jam pritarti, taigi tai tikrai labai aktuolus pasakymas, kad reikia paskubėti. Aš suprantu, kad jūs negalite visapusiškai atsakyti į klausimą arba pakomentuoti to konkretaus banko atvejo, tačiau jeigu teisingai supratau klausimą, tik tai kalbant techninę prasme, ar tie standartai, tie techniniai standartai, jeigu jie jau būtų buvę patvirtinti, tai ar techniškai kalbant, ta procedūra, kurios buvo laikomasi, ar kažkas būtų daroma, būtų daroma kitaip, procedūrinė prasme, ne rezultato prasme, ar tiesiog ta procedūra, kuri buvo patvirtinta, yra būtent tokia, kokia būtų patvirtinta ir galiojant techniniams standartams. Netgi jeigu techniniai standartai būtų buvę patvirtinti prieš vienerius metus, vis tiek procedūra nebūtų buvusi kitokia dėl to banko pertvarkymo. Nekalbant apie tai, ar tai buvo vertinga, ar vertė buvo teisingai nustatyta ar ne, ar teisingas e, sprendimas ar ne, ne, ne vieta čia apie tai kalbėti, bet uh, Aš manau, kad ta klausimo dalis, techninė dalis, e, tikrai ją turi būti sureaguota. Taip, dėja, aš negaliu atsakyti dėl paprastos priežasties, nes pirmo lygmens direktyvoje buvo kalbama, kad įvertinimo sprendimą atlieka nepriklausomas vertintojas, būtent nepriklausomas vertintojas priima sprendimą dėl kriterijų ir parametrų. O tai, kad tie techniniai standartai jau buvo viešoje erdvėje, Galbūt tai būtų buvęs tam tikras rodiklis, tačiau metodiką pasirenka nepriklausomas vertintojas. Jis jos pagrindu įvertina tą vertę. Taigi aš tikrai negaliu pasakyti, ar tas sprendimas būtų buvęs kitoks, jeigu tie techniniai standartai būtų galioja. Aš negaliu specifinių atvejų komentuoti ir taip pat negaliu tik tai pasakyti, kad tie techniniai standartai atspindi tą praktiką dėl to, kaip atliekami vertinimai. Taigi, Dėl to galiu pasakyti, kad e, tai sprendimas nebūtų buvęs kitoks, nes techniniai standartai jau buvo viešoje erdvėje ir jie būtent ir atspindi tai, kaip buvo tai tuo atveju ir tais atvejais atliekami konkretūs vertinimai. Mm. I'm sorry, I didn't, I didn't hear the question, sorry. Neišgirdau klausimo. Jūs sakote, dabar klausausi jūsų ir sakote, kad tie techniniai standartai buvo susijęs su įprastinė praktika, bet akivaizdu, kad nėra aišku, kas yra ta normali praktika, nes jūs sakėte, kad anksčiau viskas buvo pakeista tame tekste, atsižvelgiant į įvairią praktiką, įvairias jurisdikcijas ir panašiai, tai nėra taip akivaizdu. Ir į antrąjį klausimą dėl skaidrumo jūs neatsakėte. turiu pasakyti, kad aš kalbėjau apie ankstesnį laikotarpį, 2015 metų laikotarpį, o 17 metų tekstas, 17 metų gegužės tekstas labai stabilus ir galutinai buvo patvirtintas bankininkystės institucijos. Taigi tai buvo kaip ir atspirties taškas pačiai rinkai. Prisimenu, kad tie klausimai iš suinteresuotų asmenų buvo štai kokie, kuomet tie techniniai standartai bus patvirtinti. Ir jie tada jau kalbėjo apie pirmąjį variantą, kur buvo, vyko konsultacijos su bankystės institucija, taigi rinka žinojo, koks tekstas buvo paskelbtas įvairių institucijų ar agentūrų. Dėl skaidrumo. Gal galite pakartoti klausimą, nes aš daugiau gal buvau susitelkęs ties tuo techniniu aspektu, atsiprašau. Greitai. Uh, vertinimo klausimas susijęs su pasitikėjimu. Ir kalbant apie metodiką, dar labai svarbu, kad visuomenė, suinteresuoti asmenys aiškiai suprastų, kaip taikoma ta metodika ir kiek ji yra skaidri. <clears throat> Ir tie kriterijai, kiek yra skaidrus ir kiek skaidrus tas vertinimas, kuris atliekamas. Taigi, ar kažkas patobulėjo šioje srityje? ir kiek reikšmės skiriate jūs skaidrumo klausimai? Žinoma, skaidrumas yra labai svarbus visame procese, dėl to mes turime ne tik tokius techninius standartus, kuriuos norėtumėme patvirtinti, kuo galima greičiau. Tie techniniai standartai grindžiami principais. Jie kaip principai turi būti privalomi visiems nepriklausomiems vertintojams. Tačiau galiausiai nepriklausomas vertintojas prisima atsakomybę ir priima sprendimą už tuos veiksmus, e, kuriuos atliko laikantis, aišku, taisyklių. Vertinimas kaip po toks neprivalo būti atskleidžiamas pagal pirmo ligmens priemonės. Ir tai yra labai techninio pobūdžio darbas kuris po to patenka į sprendimą dėl paties banko pertvarkymo. Taigi yra tam tikrų aspektų, kurie gali būti viešai skelbiami, pavyzdžiui, tas principas, kad nepriklau... principai, kurių turi laikytis nepriklausomos vertintojas. Ir tada galiausiai tas galutinis produktas, kuris yra specifiškas konkretaus, konkretaus atvejo atžvilgiu. Ir tada, aišku, reikia, jeigu yra mm, keliama, pavyzdžiui, kažkokia byla ar yra tikrinimas, tai tuomet Taip, grįžtama prie to sprendimo, bet kas yra numatyta pirmojo lygmens direktyvoje, tai tas tame procese, aišku, tas procesas tur, gali ir turi būti atskleidžiamas e, visuomeniai. Ačiū. Filip Lamberts. Ačiū, pirmininkė. Aišku, vertinimas yra techninis procesas, tačiau tai yra labai svarbus techninis procesas, kadangi remiantis tuo, kas yra vertinama, yra priimamas sprendimas, kuris gali ar negali įtraukti mokesčių mokėtojus, nes žmonės praranda pinigus to vertinimo pagrindu. Ir dėl to mane šiek tiek stebina tas prieštaravimas e, to, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad vertinimas yra menas ir aš su tuo sutinku. Ir po to, kaip jūs galite sakyti, kad laisvanoriškai galima pasirinkti priemonės. Tai arba tai yra mokslas ir lygtis išvedama kaip vienas procesas, ar tai, arba tai yra menas. Ir tada yra galybė galimybių. Ir tai, kaip aš tai interpretuoju, tai kai jūs sakote, kad turint omenyje, kad e, pasirinkami variantai laisvai, tai įsivaizduoju, kas gali tokiais atvejais nutikti. Pertvarkymo institucija vartuot, vart, e, vertintojai pasakys pateik vieną skaičių. Tačiau tam tikslui perkeliama sprendimo atsakomybė nuo pertvarkymo institucijos vertintojų, nes pertvarkymo institucija galės pasakyti, na, ne aš atlikau vertinimą, o to vertinimo pagrindu bankas turėjo būti pertvarkytas vienai par kitaip. Kai tuo tarpu aš manau, kad atsakomybė ir mes teisėkuros institucija taip manome ir taip nusprendėme, kad atsakomybė tenka pertvarkymo institucijai. Taigi, man atvirai kalbant, aš nematau, kodėl jūs, nesistau, kodėl jūs atsisakote principų, taisyklių, kurių pagrindų vertintojas pritaikytų paklaidą. Nu, o paklaida gali būti nuo 4,1 iki 4,5 milijardų, gali būti nedidelė ta ta paklaida gali būti didelė, bet kodėl tai nėra padaryta taisykle. Ir galiausiai vertinimo tas, ta paklaida ir tas bus grindžiama prielaidomis ir neiš, ne, nebaigtinė informacija. Taip, bet man yra visiškai akivaizdu, kad aš, jeigu esu vertintojas, tai aš pateikiu jums skalę. Ir tada jūs nusprendžiate, ką iš tos skalės jūs pasirenkate. Ir galiausiai tai yra ir pertvarkymo institucijos atsakomybė priimti sprendimą, kuris būtų palankiausias mokesčių mokėtojui. Sakoma, aš gavau tą skalę, vertinimo skalę, bet aš el elgsiuos išvalgiai, aš bandysiu apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus ir pasirinksiu tą vertinimą toje skalėje, kuri man leistų tokį sprendimą priimti. Ir vėlgi, jūs galite sakyti, kad aš čia per jautriai reaguoju, bet aš mačiau, kas buvo pastaruoju metu Italijoje. Uh, ir Ispanijoje, ir daugiausiai Italijoje. Ir aš matau, kad kai per daug svertų suteikiama, per daug laisvės, tai tada interpreta interpretacijoms tuomet pasirenkama nebūtinai palankiausia mokesčių mokėtų interpretacija. Taigi mes matėme uh, bankystės institucijos atsakymus. Mes nesame įtikinti ir e, aš dar norėčiau pabrėžti, kad aišku visuomet yra skalės tos ir kai prireikus, bet visuomet e, skalės egzistuoja, nes absoliučių žinių nėra, tai galima tik tai tą vertinimo skalę pateikti. Ir kai yra keli prašomi vertinimai, kad tuos vertinimus atliktų kelios nepriklausomos vertinimo institucijos, Mums taip pat neramu, kad tai, kaip jūs nustatote taisyklės, kreditoriai vis dar gali teikti, kad, pavyzdžiui, dalys banko galėjo būti atgaivintos, išgelbėtos ir nebūtinai viską reikia pertvarkyti, nes tie įsipareigojimai nebūtų e, generavę tokių nuostolių arba būtų generavę mažiau nuostolių ir toliau tas likvidavimo horizontas turi būti nustatytas per racionalų laikotarpį, laikotarpių intervalą ir tai turi būti daroma visiems, o ne kiekvieno atveju atskirai. Ir taip pat įdomu, ar komisija pasiryžusi išklausyti ir atsižvelgti tai, ką mes sakome. Ačiū. Žinoma, kalba eina ne tik apie mokesčių mokėtojus, bet ir apie nusavybės teisės. bet kalba eina apie mokesčių mokėtojų nuosavybę. Kai naudojate mokesčių mokėtojų pinigus, pa, naudojate jų nuosavybę ir egzistuoja tam tikra hierarchija. Pasirenkate ar, ar rinktis vieną situaciją ar kitą, o mokesčių mokėtojas neturi pasirinkimo, nes kiekviena mokesčių mokėtoja mokėtojai e, taikomi vyriausybės sprendimai, tačiau ne kiekvienas mokesčių mokėtojas m, naudojasi kiekvieno banko, visų bankų paslaugomis. Juk renkatės kur, kur, kur, kurį nors banką. Vertinimas apima daugybę aspektų ir žinoma tai svarbu gali būti, kad konkrečiam mokesčių mokėtojui nedaro poveikio vienas ar kitas dalykas, bet vertinimas gali būti prieštaringas, todėl reikia jį aptarti. Žinoma, skaidrumą reikia užtikrinti, kaip ir buvo akcentuota. Kas atsakys, taip, aš pradėsiu, paskui kolega pabaigs. Pir, dėl pirmojo jūsų iškelto klausimo, galbūt e, ne viskas čia aišku norėčiau patikslinti kai ką. Jūs visiškai teisus. Pertvarka atliekanti institucija priima galutinį sprendimą. Bet čia kalbame apie du vertinimus. Pirmąjį vertinimą dėl e, galimybės nuspręsti, ar tikėtina, kad bankas žlunga ir kad jis žlugs. Antra, reikia visiško iškumo. Nėra skalės. E, E, reikia tiksliai žinoti, kada bankas žlunga arba tikėtina žlugs. Tuomet atsakome į antrąjį klausimą ir reikia tam tikros skalės ir tai jis teisus, sakydamas, kad nepriklausomas vertintojas priima sprendimą. Taip, ir paskui pertvarką atliksanti institucija priima sprendimą ir apsirenka geriausią pertvarkos įrankį. Prašau, bet kaip jūs galite žinoti, uh, ką nors tiksliai, nes net pats vertinimas paremtas tam tikromis prielaidomis. Bet yra e, tikrumas, kai, nes yra, egzistuoja skalė tam tikri e, kriterijai, kurių pagrindų galima priimti sprendimą ir žinoti. Priimti sprendimą kriterijų pagrindų. Bet suteiksiu žodį kolegai, kad atsakyti į šį klausimą. Jūs uždavėte gerą klausimą. Ir pabandysime aptarti jūsų iškeltus aspektus, pakalbėti apie skalę ir, ir vertinimą. Tai dvi tos pačios monetos pusė, pusės. Vertintojai atlieka vertinimą irgi tam tikrame kontekste, remdamėsi tam tikrais kriterijais. Pro, tikimybė, e, konkreč, konkretus situa, situacijos bruožai ir taip toliau. Emiliano sakė, kad mes daug laiko skiriame tų techninių standartų rengimui ir tai buvo vienas iš klausimų aktyviai svarstytų. Mūsų ketinimas nėra perduoti atsakomybę kaip jūs ir minėjote, atsakomybė patikėta už pertvarką atsakingai institucijai. Deja, sunkumas egzistuoja šiame procese, rengiant vertinimus, kai reikia išsiaiškinti, ar institucija žlunga ar ne, tai vienas esmingiausių sprendimų priimamų. Ir būtent čia tam tikra skalė, kad ir ne iki galo tiksli, yra labai naudinga, kuri gali nus, padėti nuspėti, kaip viskas rutuliosis, jei pasirinksime A scenarijų, kaip viskas bus, kaip pasirinksime, jei pasirinksime B scenarijų. Mes, jeigu, jeigu mes būtume pertvarkos institucija, mes norėtume geriausio įmanomo vertinimo pagal tam tikrą sistemą. Ir remiantis tą sistemą, e, e, žinai, ko, ko, kokia yra situacija. Tai yra, yra tavo atspirties taškas ir to, remiantis tuo atspirties tašku priimi sprendimą. Kitų vertinimo atveju, man atrodo, yra daug saugiklinių nuostatų. Yra e, numatyta kompensacijos galimybė. Ten ir atsakoma jūsų argumentą dėl to, kad, kad anot jūsų vertybės neatsispindi tome vertinime, kuris, kuris atliekamas. Nes yra galimybė parengti vertinimą per tam tikrą ilgesnį laiką, turint visą reikalingą informaciją. Klausėte, kas nutinka su vertinimu. Svarbiausia gale tai, kad prognozė turi, samata turi atspindėti tikrą vertinimo, vertinamo objekto uh, vertę, nes kitaip, jeigu jūs, jūsų vertinimas yra didesnis, tai subsidijuojate tą, uh, tą instituciją. Techninėme standarte yra pirmojo ligmens testas, testo parametrai Baigsiu, gerai, baigsiu. Dėl kitų jūsų išsakytų pastebėjimų, dėl galimybės pasitelkti daugiau nei vieną nepriklausomą vertintoją, sprendžiant šį klausimą. Mes tekste įvedėme patikslinimą. A, nusprendėme, kad tai vienintelis e, sudėtingas aspektas, kad tas vertinimas užima laiko yra sudėtingas dalykas. Uh, Man atrodo, kad šią idėją labai sunku gyvendinti, kai, kai įvertiname visus veiksnius, taip pat išvelgianti tai, kiek skirtingo turto vertinama. Būtų sunku pa, pa, apibriežti kažkokį tai bendrą vardiklį, kuris būtų nekintama konstanta visais atvejais atliekant vertinimą. Man atrodo, dar pamatysime, kiek atsiras panašių atvejų nagrinėjimo teisme. Bet vertintojui tenka visa našta, jūs ją uždedate jam. Aš sutinku su jumis, kad e, visa, bet koks vertinimas susijęs su parengiamas su tam tikromis išlygomis, bet kodėl nepatvirtinus, taisykl, kodėl nepatvirtinus taisyklės, kad netgi pirmuoju vertinimu, pirmo vertinimo atveju pateikiami scenarijai, alternatyvos. Toks yra geriausias variantas, toks blogiausias, tam tikros prielaidos egzistuoja ir paskui jūs pertvarką įgyvendinant instituciją priimate sprendimą ir pasirenkate scenarių. Aš suprantu, kad jūs norite saugiai priimti sprendimą, nes tada institucija sakys, žinote, mes net nežinojame, kad egzistuoja alternatyvos ar kažkokie parametrai jūs, mums buvo patiktas skaičius ir jūs galėsite už to skaičiaus slėptis. Bet jeigu jūs sakote, kad liekat pirmąją vertinimą remiamasi tam tikrais parametrais, tam, tikras, tam, tikra, tam tikrų kriterijų rinkiniu, tuomet vertintojas turėtų pateikti keletą alternatyvų, suteikti visą informaciją ir pasakyti, mes atlikome savo darbą, e, remiantis mums pateikta informacija, mūsų vertinimai yra tokie Jeigu norite mūsų patarimo, mes jums rekomenduotumėte, rekomenduotumėme laikyti šią, šį skaičių tą vertę. Bet tai ne tas pats, kaip patikti vieną vienintelį skaičių. Aš trumpai atsakysiu į jūsų pastebėjimą. Jūsų komentaras dėl atsakomybės perkelimo iš e, pertvarkos institucijos nepriklausomam vertintojui neaktualus šiame, šiuo atveju. Svarbiausia ne kriterijų skalė ar dar kažkas. Svarbiausia yra tai, kad tas daug, daugeliu atveju tas vertinimas yra preliminarus ir pertvarkos institucija papraš, paprastai juo, pas, juo remiasi. Svarbiausia sprendimas, kurį priima pertvarkos institucija. Mhm atsižvelgdama kitus dalykus. Labai sunku įsivaizduoti, kad atliekant pirmąjį vertinimą galima tikėtis tinkamo, visapusiško vertinimo. Ar teismai nesureaguos? Na, jei, vertin, jei pertarkos institucija pareikš, kad mes turėjome vieną skaičių ir tos skaičius pagrindų turėjome apsispręsti, ar e, žlugs ar ne. Bet jeigu pa, pa, mm, e, užkabinsite vertintoje, tada jis viską paaiškins. Jeigu vienas kalkulaciją pritaikysim vienai, gali nutikti, kita kalkulacija kitaip. Bet jūs norite vienos, kai, jeigu paklausiu jų, tai kodėl jūs patikite tik vieną skaičių, jie pa, vertintas paaiškins, mūsų parašė tik vienos skaičiaus. Nepamirškite, kad tas vertinimas žlugs arba tikėtina nežlugs priimam, priimamas priežiūros institucijos, tai papildomas saugiklis visame procese. Nes tai techninis standartas, kuriame kalbama apie vertinimą, preliminarų vertinimą, priežiūros institucijos elgesi. Priežiūros institucija gali nuspręsti, ar tikėtina, jog bankas žlugs čia galima nuklysti, bet čia veikia dvi institucijos - atsakinga institucija, kompetitinga institucija ir pertvarkos institucija. Ir būtent todėl mes jaučiamės saugus siūlėdami tokį vertinimo mechanizmą, e, e, pertvarkos mechanizmą, atsiprašau. Gunarai, prašau. kai svarstame skirtingus scenarijus, susidaro toks įspūdis, kad, kad vertinimas nebejotinai bus tikslus ir kad jis bus atitiks tą vertinimo apibriešti, kad bus tam tikras e, tikrumas šioje, toje situacijoje. Bet iš tikrųjų mes ieškome neįmanomo dalyko panacėjos, bandydami suvokti, kaip e, pasiekti geriausiai įmanomą rezultatą. Būtų gerai, jeigu komisija labiau įsigilintų į šį klausimą. Filipo klausimai yra logiški ir pagristi, bet aš nežinau, ar juos buvo atsakyta. Abejo, ar juos buvo atsakyta. Daugiau nebus jokių pasisakymų. Galime baigti šio klausimo nagrinėjimą. Gunarai, nori ką nors pridurti? jeigu galime pasidaryti kokias nors išvadas iš pastarųjų įvykių, tai sakyčiau, kad komisijos užduotis būtų tai padaryti. Mes be abejo lauksime galutinio komisijos teksto pasiūlymo. Man asmeniškai atrodytų, atrodo logiška ir pagrista tai, ką Jūs pasakėte apie keliariopo vertinimo galimybės, kel, kel, kelių vertinimų numatymą. Taip pat konkrečių atvejų aptarimas, jeigu tai pagrista, tai taip pat turėtų vykti. Bet iš tikrųjų netitme maišyti kelių dalykų į vieną, kalbėjo apie techninį standartą. Ir parlamentas nagrinėja visus konkrečius atvejus, nes jam yra patikėta tokia atsakomybė sąžiningai vertinti galutinio komisijos pasiūlymą. Manau, kad galime baigti. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote į šį, šią mūsų posėdžio dalį. Posėdį baigiame, norite dar kažką pasakyti, pasidalinti pastebėjimu kur, kur, kuris galbūt padėtų išspręsti problemą. Mes patiksliname tai, kad vertinimą gali atlikti keli vertintojai ir įtrauktas žodis can. Tai ir būtų sprendimas, nes jei kreipiesi į du vertintojus, bus ne kažkokia tai alternatyvų sąrašas patiktas, bet du skirtingi vertinimai ir pertvarkos institucija priims sprendimą tuo pagrindu. Todėl, bandydami ieškodami situacijoje patikslinimo, taip ir išsprendžiame šį klausimą. Taip, aš tą ir norėjau pasakyti. Tai iš tikrųjų reiškia pažangą. Tai užsimesgia filosofinė diskusija. Nes kitą dieną jau to paties objekto vertė bus pakitusi, bus kitokia. Tai, tai bandymas pagauti katės uodegą. Uh, Nes jei be, be, pertvarka įvykdoma sėkmingai, tai vis tiek ver, vertė to objekto bus buvusi kitokią dieną prieš. Pirmininkas, pafilosofuosime toliau šiuo klausimu. Ačiū dar kartą. Posėdis baigtas, kitas mūsų posėdis lapkričio 6 nuo 3 iki 6 valandos po pietų. Ačiū.